E, bus atsižvelgiama į e, tai, kad mes visi kartu galime atnešti, pasiekti geresnių rezultatų. Ačiū ponė Beres. Tuo mes diskusiją šiuo klausimu baigėme. Balsuosime rytoj 12 val. So Dabar perinam prie kito darbo atvarkės klausimo ir tai yra bendroji diskusija dėl finansinių priemonių. Aš įsivaizduoju, kad neskaitysiu visų tų e, finansų priemonių pavadinimų ir pereisiu iš karto prie kalbėtojų. Suteiksiu žodį savo e, kolegai, parlamento derinimo delegacijos e, pirmininkų Vidal Kvadras, pasisakyti. Keturios minutės. Gracias, señor presidente. Después de... Ačiū, pana pirmininkė. Parlamento delegacija taikinimo dėrybose susitarė didelę balsų daugumą su taryba. E, tai įvyko spalio 25 dieną. Pirmiausiai norėčiau padėkoti kolegoms iš parlamento delegacijos, ypač darybų e, grupės dalyviams, taip pat už e, atvirą poziciją dėkoju tarybai bei komisijai už nuolatinę paramą. Būdamas e, taikinimo delegacijos pirmininku, galiu pasakyti, kad rezultatas parlamentui bendras yra priimtinas mes e, susidurėme su įdomių politinių iššūkių, tai yra turėjome pritaikyti politinės priemonės prie naujosios sutarties nuostatų. To sugebėjome pasiekti, ponė pirmininkė. Sugebėdami susijęti prioritetus, tikslus, rezultatus ir skiriamas lėšas sugebėjome priskirti bendros sprendimo primimo procedūrai, taip buvo užtikrintos parlamento ir tarybos vienodos teisės. Kitas rezultatas, kurį norėčiau paminėti, susijęs su tuo, kad diskusijų taikinimo komitete eigoje sugebėjome pasiekti, kad komisija paskelbtų e, ir sustiprintų uh, savo įsipareigojimą taikyti deleguotusius aktus, e, tvirtinant busimasias finansinės priemonės. Pat noriu atkreipti dėmesį į tarybos politinį pareiškimą dėl deleguotų aktų taikymo, e, tvirtinant busimasias išorinės, e, išorinės finansinės priemonės, kuomet taryba įsipareigojo šias priemonės taip pat deramai, deramai taikyti, tai buvo tarybos raudonoji linija mm, dėl e, šio pareiškimo taryba pareiškė neigiamą nuomonę, tačiau galiausiai sugebėjome ją įtikinti savo argumentais, kalbant apie e, priemonės, kurios e, turėtų būti taikomos pramoninėms valstybėms, sugebėjome susitarti dėl priedo, kuriame būtų nustatyti atitinkami slengščiai, atsižvelgiant į prioritetus ir geografinės zonas. Pavyzdžiui, bananus eksportuojančių valstybių atveju nustatėme lėšų skirimo kriterijus ir pasirinkamą metodiką. Tokiu būdu sugebėjome išvengti visų neaiškumų ir komisijai nebeliko jokios veiksmų laisvės, viską dabar kontroliuos parlamentas. Reikia pripažinti, kad esama šioje priemonėje konkretaus aspekto punkto, kurio nesugebėjo parlamentas pasiekti, tačiau tai yra taikymo procedūra ir mes siekime suderinti pozicijas tarpusavėje, tačiau niekada negalime tikėti šimtaprocentinės sėkmės, taip kaip ir mes <clears throat> sugebėjome neperžengti savo raudonųjų linijų tam tikrais klausimais, taip ir taryba e, laikėsi griežtai kai kuriais klausimais savo pozicijos. Dar noriu pirmininkė pridurti, kad jeigu parlamentas nepatvirtintų šios priemonės rytoj, priemonės, kuri yra labai svarbi e, bananus auginančioms valstybėms, padariniai būtų labai e, skaudus. Ir, ir kolegos kiti galvoja. Aš manau, kad tikrai labai svarbu galvoti apie tai, kad iš kitur nėra iš kur paimti pinigų. Ir tai tikrai labai jautrus sektorius tose valstybėse ir smūgis būtų suduotas labai didelis jam ir, ir padariniai tikrai būtų labai žalingi. Reikia nepamiršti ir to, kad yra derinami susitarimai dėl bananų ir pagal PPO ir taip pat visi procesai sutriktų ir čia. Reikia priminti ir tai, jog taryba jau patvirtino a, tuos susitarimus, taigi labai svarbu, kad rytoj mes elgtumėmės taip pat nuosekliai ir ratifikuotumėm tuos susitarimus. Bet aš kaip mūsų taikymo komandos pirmininkas rekomenduoju parlamento nariams rytoj pritarti tiems e, taikinimo procese patvirtinėms sustarimams. Uh, the... Ačiū. O dabar pranešėjai. Visų pirma, ponas Görens, keturioms minutėms. Merci, Ačiū pirmininkė. Mm, reglamentas dėl priemonių lydinčių bananų sektorių yra iš dviejų dalių. Visų pirma, tai yra vystimosi elementas, institucinis, kur, yra labai svarb, kur labai svarbi yra parlamento sprendimų prieimimo gale. Ir čia mm, svarbu galvoti apie tos institucinės aspektus, dėl ko mūsų mintis išsiskiria, kaip galima suderinti. Uh, BAM e, reglamentą dėl bananų sektorių lydinčiojo priemonių su, su Lisabonos sutarties 290 straipsnių. Labai svarbu pasakyti, kad pagal Lisabonos sutartį parla, Europos parlamentas turi vienodas galės su taryba uh, kai eina kalba apie mm, Europos fondų programų strateginių prioritetų tvirtinimą taip pat ir vystomą bendradarbiavimo srityje. Kaip pranešėjas pagal pirmininkų suėgos patvirtintą mandatą, laikydamasis tiek vystimosi komiteto priimtų sprendimų, tiek parlamento delegacijos taikinimo procese sprendimų, aš per visus trilogus į tarybą ir komisiją laikiausi šių dviejų pagrindinių linijų. Visų pirma, kad tikrai negalima. Uh, atsisakyti to, jog parlamento ir tarybos galios yra vienodos, kai nekalba apie finansinių programų prioritetų tvirtinimą. Antra, vadovantis tą pačią dvasę, tikrai negalima atsisakyti ir parlamento demokratinės kontrolės prerogatyvų šių priemonių kontekste, kai nekalba apie mm, precedentus ateičiai. Taigi, po šių aštuonių trilogos sutikimų ir turint omenyje tarybos tvir... E, griežtą nekintamą poziciją, mm, buvo suformuotos dvi tokios komisijos pozicijos. Delegacijos dauguma balsavo už kompromisų projektą, kokį dabar svarstome. Tik tai didelė, daug, e, e, pakankamai didelė mažuma neparėmė suderinto kompromiso kaip pranešėjas ir kaip demokratas aš gerbiu daugumą ir todėl privalau Jums pristatyti mūsų svarstymų rezultatus. Tačiau laikydamasis parlamento etikos savo asmenės pozicijos, aš sakyčiau, kad. Mm, negaliu nutilėti to, kas buvo svarstyta ir, ir būtent turiu pasakyti, kad rezultatas yra visiškai netenkinantis. Kodėl rezultatas netenkinantis? Todėl, kad jeigu būtų patvirtintas parlamento kompromisas, būtų sukurtas baisus precedentas. Ir kalbant apie. Uh, BAM projektą, Europos parlamentas tuomet sutiks, kad jam būtų skirta tik tai um, teisė gauti informaciją, kai eina kalba apie strateginius parink, sprendimus dėl 190 milijonų eurų panaudojimo ką komisija galės daryti. Ir e, parlamentas tuomet tik tai gaus informaciją, o taryba viena spręs dėl komisijos sprendimų. Tikrai tai nėra žingsnis į priekį, vertinant Lisabono sutartį, iš tikrųjų tai yra žingsnis atgal, bet to tai žingsnis atgal ir galvojant apie tą situaciją, kokia buvo iki 2009 gruodžio 1 dienos, iki Lisabono sutarties įsigaliojimo. Iš tikrųjų, iki 2009 metų parlam, Europos parlamentas turėjo galimybę negatyvios procedūros rėmose pasipriešinti komisijai, pristatyti parlamento poziciją. Ir tai sustabdydavo procedūrą. Šiandien tokios galios mes nebeturime. Taryba sugebėjo atimti iš parlamento kuris turėtų teisę kartu priimti sprendimus, teisę vykdyti demokratinę kontrolę ir taip pat ir bananų sektoriaus rytyje priimant strateginius sprendimus laikantis 291 straipsnio, taip pat ir BAM programos kontekste, yra žengtas žingsnis atgal ir todėl aš tikrai negaliu balsuoti už šį pranešimą. Man atrodo, kad tai yra labai sudėtingas, aišku, sprendimas, tačiau aš esu pasirengęs susitaikyti su pasiekmėmis, nes iš tikrųjų kitokiu būdu mes sudarysime visiškai apgailėtiną baisų precedentą, galvojant apie tolesnės parlamento galės dėrybo, derantis dėl finansinių instrumentų išorės politikos rytyje. Ačiū, dabar žodis ponui Šolcui keturioms minutėms. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai, ponios ir ponai. Kai ėmėsiu šio dokumento, renkti šį dokumentą, nesitikėjau, kad intensyvės dėrybos truks daugiau nei du metus. Europos Sąjungoje jis ir partnerių dėrybos. Jos turėjo būti pateisintos piliečių atžvilgių, tai buvo dėrybos dėl turinio ir dėl pačių priemonių. Turėjo būti susitarta per keletą mėnesių, tačiau atsirado Lisabonas su deleguotaisiais teisės aktais, Lisabono sutartis ir kai kurių didžiųjų valstybių vadovai e, nenorėjo suteikti parlamentui platesnių e, kontrolės galių iš, jau pradinėme etape buvo tariamasi, kad e, ties bendradarbiavimo e, sutartis su išsivyščiusiamis valstybėmis turėtų būti skirta daugiau nei 300 milijonų eurų. Mes turime dirbti ekologi, e, aplinkosaugos sritise, skatinti priekybą. Tačiau buvo vėluojama ir pasibaigė vienas daugiametis finansavimo programos laikotarpį, daug, vienas, viena daugiametė finansavimo programa ir projektus, kai kurie iš tų projektų yra, fin, į juos investuojama tik tai vieną kartą ir jie nebūtinai yra tipiniai, pavyzdžiui, projektai skirti studentų mainams į studentams vykstantiems į Afriką, į Latino Ameriką. Uh, kalbame apie platesnio geografinio, platesnės geografinės apripties projektus ir reikia nuspręsti, kam lėšos gali būti panaudotos. Antrajame priedė yra besivystančių valstybių sąrašas ir beveik 5 procentai skirtų lėšų yra e, panaudotinos viešai diplomatijai. E, reikia renkti mokymus apie ES vertybės, žmogaus teisės ir pagrindinės teisės. Bent 25 procentai lėšų skirti tiesioginių kontaktų ties, vystymui, plėtojimui tarp piliečių, investicijoms į besivystančias valstybės, pavyzdžiui, studentų išorės mobilumas, tinklų kūrimas įvairiausios srityse, taip pat socialinėje srityje. Pusė tų lėšų lėšų turėtų būti skirta ekonominiai sričiai, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Reikėtų skirti dėmesį į partnerės, iš ta šalis partnerės, kurios tenkina TDO reikalavimus. Nekalbant apie pasaulinės pastangas mažinti CO2 išlakas. Medarbiavimas energetikos sektoriuje. Čia mes norėjome sutelkti dėmesį į atsinaujinančius energijos šaltinius. Kalbant apie kontrolės metodus ir kontrolės institucijas, lėšų negalima panaudoti tam, kad jos, pavyzdžiui, būtų kad jomis būtų paremtos telefo, telefonų kompanijos įmonės Junktinėse Amerikos valstijose ar kitur. Teikiant finansinę paramą, reiktų nepamiršti svarbiausių esminių principų vistomosios pagalbos rytyje reikia siekti nuoseklumo vykdant mūsų politiką, pavyzdžiui, kovoti su maisto produktų krize. Mes, parlamentas, labai atidžiai stebėsime, kaip čia viskas klostosi ir mes manome, kad komisija turi teikti ataskaitas apie tai, tačiau ji ne visiškai sutinka su tuo. Daugiametė daugia finansavimo programa ir planavimas uh, susijęs reiškia, kad reglamentas turi būti gyvendinamas taip, kad naudos gavėjai, kurie turi gauti iš to naudos, iš tikrųjų ją gautų. Mes kaip viena iš teisėkuros institucijų privalome to pasirūpinti. Mes turime ir veto teisę, mes norime, kad naudos gavėjai gautų pinigus. Ir todėl mes ne, ne, nereikalausime, kad būtų panaudotos mūsų formuluotės teksto, tačiau mes turime tam tikrų e, siūlymų, idėjų ir draugės su kitais pranešiais mes kovosime už tai, kad būtų užtikrinamos demokratiškos teisės. Ačiū dabar kreipiuosi, ponia Gal, jums keturios minutės. Komisarė, mėly kolegos. Mano kolegos jau teigė, kad labai nustebo, kai dėrybose susidūrė su dideliu pasipriešinimu. Buvo priešinamasi parlamento teisėms vykdyti demokratinę priežiūrą. Visi labai nustebome, kad viskas taip susiklostė. Ne vienas iš pranešėjų nemanė, kad taip klostysis įvykiai. Tačiau džiaugiuosi, kad turime galimybę šiandieną surenkti gautinės diskusijas šią temą prieš balsavimus. Pranešime dėl finansavimo priemonės aš suvaidinau savo vaidmenį ir norėčiau pasakyti, kad ši priemonė, šią priemonę bandoma skatinti demokratiją, žmogaus teisės, teisinės valstybės principus, uh, kovoti su mirties bausme, taip pat pasirūpinti, kad nevyriausybinės organizacijos gautų paramos savo veikloje, ne valstybėse narėse. Taigi būtent e, parama skiriama tiems dalykams propaguoti. Dar vienas svarbus aspektas yra tas, kad parlamentas turi bendro sprendimo prieimimo teisės e, šiais, šiose svarbiose srityse. Taigi labai svarbu, kaip tomis priemonėmis pasinaudosime. Per pirmąjį svarstymą pasiekėme susitarimą dėl esminių klausimų. Pavyzdžiui, susitarėme, kad nevyriausybinės organizacijos privalo gauti paramą, o per kitus du svarstymus mes kalbėjome apie parlamento priežiūros teisės. Ir tai buvo labai simboliškas momentas. Mes norėjome parodyti, kad Europos parlamentas dabar suvaidina didesnį vaidmenį nuo 2000, ne, nei 2009 metais. Taigi pavyko susitarti institucijoms. Norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo dėrybose. Visi žinome, kad siekiant kompromiso reikia atsižvelgti ir kitos šalies rūpešius ir problemas. Tačiau man atrodo vis tiek, kad buvo žengta žingsnis į priekį, kad tai yra sėkmingas rezultatas parlamentui ir tarybai. Ir ateityje kartu su taryba priimsime bendrus sprendimus dėl strategijų, strateginio planavimo. Taigi aš džiaugiuosi dėl šio susitarimo. Aš manau, kad tokiu būdu parlamento dėrybinė pozicija sustiprės ateityje. Ir tai ypatingai svarbu, kalbant apie demokratiją ir žmogaus teisės trečio pasaulio šalyse. Tačiau kalba neina vien tik tai apie pasitikėjimą tarp ES institucijų. svarbu yra ir trečiojo pasaulio šalių interesai ir problemos ir aš ketinu visada į tai atsižvelgti, e, kalbant apie finansinės priemonės. Tikiuosi, kad tam ir jūs pritarsite. Dėkoju, dabar kreipiuosi į ponę Lochbiller. Jums skiriamos keturios minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Kadangi esu irgi bendra pranešėja dėl šios priemonės, aš pirmiausia norėčiau pakomentuoti turinį. Dabartinės priemonės pokyčiai numato galimybę išskirtinę tvarką dengti kaštus susijusius su mokesčiais, kuriuos sumokėjo nevyriausybinės organizacijos įgyvendindamos programas ir projektus. Tai yra būtina norint sustiprinti priemonės lankstumą ir dėl to, kad vis daugiau vyriausybių netaiko nuolaidų pilietinės visuomenės organizacijoms e, mokesčių srityje. Tai apriboja jų judėjimo laisvę, demokratijos, žmogaus teisų srityje. Tai yra labai neraminantis dalykas ir džiugu, kad buvo užtikrintas tas priemonės pakeitimas. Esu įsitikinusi, kad sutaikinimo procedūra ateityje numatys puikių rezultatų ir šiai priemoniai ateityje nuo 14 iki 20 metų dėl demokratijos ir žmogaus teisų skatinimu. Taigi tikimės komisijos pasiūlymo, kuo galima greičiau. Po mūsų dėrybų komisija savo komunikate dėl ES biudžeto 20 metams teigia, cituoju, būsimas teisinis pagrindas įvairioms priemonėms numatys deleguotųjų aktų naudojimą tam, kad būtų užtikrinamas didesnis lankstumas valdant politikos rytis per finansinį laikotarpį. Ir taip pat laikantis dviejų teisėkros institucijų prerogatyvų. Citatos pabaiga. Bendrai Europos parlamento ir tarybos deklaracija Joje irgi buvo susitarta dėl deleguotųjų aktų naudojimo išorės santykių srityje, dėl būsimų finansinių priemonių Tai sustiprina parlamento dėrybinę poziciją, kalbant apie demokratijos ir žmogaus teisų rėmimo priemonę. Susitarimas, kurio pasiekėme su taryba, leis mums priimti bendrus sprendimus dėl svarbių strateginių priemonių aspektų, tikslų, prioritetų, finansinių asignavimo orientyrų ir tikėtinų rezultatų. Tai reiškia, kad parlamentas tar svaresnį žodį dėl to, kiek pinigų bus skiriama vienai ar kitai, vienam ar kitam žmogaus teisų ir demokratijos tikslui būsimoje priemonėje. Anksčiau, pavyzdžiui, parlamentas skundėsi, kad nepakankamai finansavimo buvo skiriama demokratijos veiklos rytims parama, pavyzdžiui, parlamentams nebuvo pakankama. Dabar tikimės, kad per deleguotosius aktus būsima, būsimoje priemonėje bus galima užtikrinti maksimalų lankstumą siekiant šio prioriteto. Deleguotieji aktai leis mums ne tik priemonės sukūrimo pradžioje e, tarti žodį, bet ir e, rengiant reglamentą bei daugiametės, dokument, pačius dokumentus per visą priemonės taikymo sritį, taikymo laikotarpį. Na, galbūt nepasiekime visko, ko tikėjomės dėrybose, tačiau mes ir toliau ryštingai sieksime rezultatų per kitą dėrybų raundą, kuris prasidės sausio mėnesį. Ačiū. Last, uh, Ačiū. Dabar suteikiu žodį paskutiniam iš uh, pranešėjų ponui Mičelui. Jūs turite keturias minutės. Ačiū, pirmininkė. Taikinimo <clears throat> procese parlamentui pavyko savo naudai išspręsti kai kuriuos jam rūpimus klausimus. Pradžioje buvo baiminamasi dėl komisijai suteikiamų galių įgyvendinant ES išorės finansinius instrumentus. Ir džiugu, man džiugu Jums pranešti, kad dabar Europos parlamentas ir taryba pri, drauge priima sprendimus dėl svarbių strateginių klausimų. Tai tikrai pozityvus dalykas. Uh, E, aš žinau, kad dėrybos buvo labai sudėtingos, ypač dėl to, kad taryba nebuvo nusiteikusi aktyviai ir nepateikė nei vieno kontrapasiūlymo. E, dėrybose parlamentui teko daryti manevrus ir daryti nuolaidas naudos, šalių naudos gavėjų labui. Mano kolegos komiteto nariai, taip pat ir ponas Giorens, mano, kad e, E, galutinis rezultatas ir DCI e, sprendimas dėl BAM bananų sektoriaus prie, papildomų priemonių nėra priimtinas. Norėčiau pri, pridurti, kad EPP frakcijos nariai vystomojo bendradarbiavimo komitete e, ypač akcentavo e, tekstą dėl šios rezoliucijos e, dėl bananų sektoriaus papildomųjų priemonių ir akcentuoja, kad šis, e, ši rezoliucija neturėtų tapti precedentų ateičiai, ypač būsimoms daryboms dėl išorinių finansinių priemonių taikytinų po 2013 metų. Kal, turimos omeny būsimos darybos. Jeigu tai būtų, parlamentas atsisakytų svarbių kontrolės galių e, strategijose, kurios apima labai didelės, e, pagal kurias panaudojamos labai didelės sumos lėšų. Todėl visiškai pritariu pono Gerenso išsakytoms būkštavimams. Todėl, ponė vicepirmininkė, jums dalyvaujant noriu pasakyti štai ką. Atėjo laikas Europos parlam, šio Europos parlamento pirmininkui pareikalauti, kad būtų įvertinta bešališkai, kokį tikrą realų vaidmenį turi atlikti komisija kaip bešališkas brokeris dėrybose, kad būtų išsiaiškinta, kas numatyta sutartyse, kurioms pritarė, ku, savo pritarimą davė Europos žmonės. Negaliu sakyti, kad padarėme pažadų dėl e, finansinio bendradarbiavimo e, programų finansavimo. E, anksčiau per dieną Mes mums pavyko sumažinti e, kasmet dėl maisto stygiaus žūstančių vaikų skaičių. Mes turime imtis šių klausimų dėl altruistinių ir dėl egoistiškų priežasčių. Jeigu e, mes to nepadarysime, paliksime savo vaikams ir proanukiams siaubingą palikimą. Draugės su Europos parlamento narys bei e, nacionalinių parlamentų narys turime kalbėti apie tai, koks svarbus šis klausimas, kalbėti apie jo aktualumą. Mums reikia veiksmingos ir nuseklios politikos e, pagalbos rytie. Tačiau noriu pasakyti štai ką. Ta pagalba bus veiksminga, ji bus sklandi tik tuo atveju, jei bus skaidrumas ir atskaitingumas tai nėra kažkokia tai <clears throat> asociacija, tai yra Europos parlamentas. Ir mes nesulaukėme reikiamos pagarbos iš komisijos. Ir tai ne pirmas kartas. Aš dėrėjausi dėl šios priemonės du su pusę metų ir aš turėjau galimybę stebėti tokį patį požiūrį e, iš komisijos. Ir jeigu komisijas laisva valia neparodys reikiamos e, reikiamo nusiteikimo ir noro dėrėtis. Europos parlamentas privalo prikalauti, kad ji taip elgtųsi, nes parlamentas privalo saugoti savo galės nuo e, kišimos iš bet kokio šaltinio. Ačiū. Na, sulinkęs pasakyti, kad jeigu užtikrinsite, kad komisija taptų visiškai neutrali, uh, Tai žaidimo pasitrauks fanatai. Gal dabar komisaro Fiulė žodis. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, šios nors diskusijos dėl finansavimo priemonių išrės veiksmų e, srityje. Uh, E, svarstomas po ilgo sudėtingo proceso dėrybinio. Čia yra labai svarbus visų priemonių paketas yra svarstomas. Komisija pateikė pirmą pasiūlymą 2009 balandį, kad besivystančios valstybės būtų įtrauktas į priemonę išsivystyčioms valstybėms, tai yra ICI, kad galėtume vykdyti, vykdyti bendradarbiavimo veiklą su tomis valstybėmis, kurios galbūt nebūtinai turi teisę gauti oficialią vystomą teikiamąją pagalbą. Komisija pateikė pasiūlymus dėl priemonių, kurios turėjo lydėti šį sustarimą Ženevos PPO dėrybose. Šios priemonės apima bananus auginančias valstybės, tai yra bananų lydimosios priemonės, papildomos priemonės. Rytoj po e, dviejų metų dėrybų parlamentas balsuos dėl viso paketo pakeitimų šiam visam paketui žmogaus teisų priemoniai, ICI. Taryba jau patvirtino kompromisą taikin, sudarytą taikinimo procese. Čia yra sprendžiami labai svarbus dalykai dėl ES veikimo pagal Lisabono sutartį. Ir nežiūrint nuomonių skirtumo tarp parlamento ir tarybos, komisija galvoja, kad institucijos sugebėjo užtikrinti subalansuotą kompromisą. Komisija ir ypač mano kolegos Ketė Ashton ir Andris Pybalks norėtų pasveikinti abiejų pusių dėtas pastangas siekiančio rezultato. Norime padėkoti vicepirmininkui Vidal Quadras, vystimosi komitetui, e, taryboje pirmininkavusioms valstybėms ir dabar pirmininkaujančiai Lenkijai, kuri užbaigė šį procesą. Mm, pirmininkė, gerbimi nariai, jeigu e, žlugtų šis paketas, tai nebūtų primtinas variantas. Jeigu neturėtumėm tokio kompromiso, e, tai aišku būtų labai pakengta ES reputacijai kaip patikimo darybinio partnerio. Um, tarptautinio partnerio reputacijai. Mes negalėtume vykdyti bendradarbiavimo kai kuriuose labai svarbiuose srityse su savo strateginėmis partnerėmis. Taigi, komisija sveikina sutarimą, kuris apima trumpą laikotarpį nuo dabar iki 2013 metų. Šis kompromisas leis komisijai nedelsiant pradėti įgyvendinti biudžetą skirtą ICI plus iniciatyvoms ir bananų E, lydimosioms priemonėms. Todėl komisija nori labai padėkoti už šeštą pakeitimą e, taisomąjį biudžetą 2011 metų, dėl kurio sutarėjo parlamentas ir taryba lapkričio 18 dieną. Ir čia mes dabar galėsime įgyvendi, pradėti įgyvendinti šias priemonės iš karto. Tos priemonės, kurios bus dėgiamos leis sustiprinti ES interesų gyvenimą tarptautinių lygmenių ir padės laikytis Ženevoje duotų tarptautinių įsipareigojimų ir galiausiai leis išspręsti ilgai besitęsantį bananų ginčą PPO. Kompromisinis tekstas sprendžia ir parlamento prašymą užtikrinti, kad būtų daugiau aiškumo skirstant finansus plačiaja prasme. Taip pat šio pasiūlymu yra gerbiama ir tarybos pozicija, kad teisės aktuose neturėtų būti konkrečių finansinių skaičių, kaip paskirstyti turėtų būti pinigai atskiroms valstybėms ar atskiriems regionams konkrečiai. Dabar kalbėčiau apie bananų papildomas priemonės. Kompromisinėme tekste yra papildomos informacijos dėl trijų kriterijų, kurių turi būti laikomasi mm, iš komisijos pusės sprendžiant, kaip paskirsti finansus kiekvienai valstybei. Taip pat yra ir rodikliai, kaip tie kriterijai bus e, laik, e, taikomi. Taip pat yra konkrečiai nurodoma, e, minimi keti, komisijos ketinimai pateikti komisijos įgyvenimo pasiūlymus dėl lėšų paskirstimo valstybėms indikatyvinių planų ir tuomet parlamentas ir taryba turės galimybę išsakyti savo poziciją dėl finansų paskirstimo. Papildomos priemonės uh, pažadėtos pagal bananų sutarimus banan, prekybos bananų sutarimus yra labai svarbios AKR valstybėms. Tarifų sumažinimai jau pradėti taikyti ir AKR valstybės paprašė šios papildomos paramos. Ir galiausiai noriu priminti, kad tos lėšos, kurias mes pažadėjome AKR valstybėms, kurios augina bananus Ženevoje, turi būti papildomos jos negali būti paimtos iš Europos e, vystimosi fondo. Be to, kadangi artėjame prie Europos vystimosi fondo dešimto protokolo laikotarpio jau nebeliko e, galimybių lank, pritaikyti lankstumą pagal šią priemonę. Ir kalbant dabar apie ICI, reikia pasakyti, kad yra minimalus procentai trims prioritetinėms uh, sritims, tai yra viešoji diplomatija, ekonominė partnerystė ir tiesioginiai ryšiai tarp žmonių. Maksimalus procentai tai maksimalios ribos yra nustatytos administracinėms išlaidoms ir tai yra tekste. Yra 4 procentai iki susideda iki 100 procentų, taigi galima pakankamai lankščiai spręsti, kaip lėšas paskirsti per e, programinį laikotarpį. Ir bus galima atsižvelgti į realius poreikius vietoje, vystimosi poreikius. Tuo pat metu yra numatyta e, kad e, teisės aktų prieimimo institucijos galėtų dalyvauti visose ICI plus procesuose. Taigi, pirmininkė komisija dabar labai laukia, jog šį paketą galutinai patvirtintų parlamentas. Ačiū Jums. Dėkoju komisijos nariu. Dabar kreipiuosi į kalbėtojus, kurie pasakys frakcijų vardu. Pirmasis ponas Ponga. Jums skiriama dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, rytoj mes pasisakysime trečiai kartą dėl vystamo bendradarbiavimo priemonės. Taip pat papildomų bananų sektoriaus priemonių šalims, kurios eksportuoja bananus, numatant preferencinius tarifus pagal BAM susitarimą. Tai yra 180 milijonų, biudžet, 190 milijonų biudžetas. Tai yra labai svarbu mūsų partneriams Afrikoje, Karibų jūros regione, kur bananų sektorius ekonominė ir socialinė prasme yra labai reikšmingas. Europos parlamentas, e, taikant deleguotusius aktus, į mūsų vaidmenį nebuvo tinkamai atsižvelgta, aš dėl to labai apgailestauju, bet mums vis tiek pavyko žengti į priekį. Tekste yra numatyti aiškus kriterijai ir tikslai dėl e, išteklių paskirstimo. Na ir komisija pateikė deklaraciją dėl to, kokia metodika bus taikoma. Be kita ko, taryba irgi paskelbė deklaraciją dėl būsimo, būsimos finansavimo programos, kur atitinkamai yra atsižvelgiamai deleguotusius aktus po 2013 metų. Šioje rezoliucijoje parlamentas teigia, kad tai neturėtų sukurti precedento ir togia vyks 21 bendra parlamentų sesija. Ir aš įsivaizduoju, kad šioje sesijoje bus tikrai daug žvelgiam, labai didžiai žvelgiama į tai, kas vyksta pas mus ir kaip bus patvirtinti tie dokumentai. Aišku, tie padariniai yra labai e, nepalankus mūsų partneriams, sakar, valstybėse Taigi situacija yra dramatiška ir mes turime reaguoti, taigi aš kreipiuosi jūsų prašymu pritarti tekstui. Ačiū. Dėkoju. Kreipiuosi į pana Havitą vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad nors kalbame apie reglamento legalumą, reglamentų legalumą, nepamirškime, kad kalbame apie 10 procentų ES biudžeto tiek būtent ES aukoja santykiams su kitomis valstybėmis pasaulio valstybėmis įgyventinant žmogaus teisų ir demokratijos priemonę. Tai yra pinigai, kurie skiriami tiems, kuriems kyla grėsmė, kurie susiduria su sunkumais savo valstybėse, kur yra pažydinėjimo žmogaus teisės. Dėl legalumo Komisarė, aš turiu keletą pastabų. Pirmiausia, visiškai pritariu poniai Galiai, Gal ir Loch Biller, Biller kurios teigia, kad tarp institucinis susitarimas numato bendro sprendimo prieimimo procedūrą Europos parlamentui dėl priemonių po 2014 metų finansinių asignavimų prioritetinėms rytims ir tas reikalavimas turi būti gerbiamas. Na, po 2014 metų mes esame parengę neoficialų, bet labai svarbų strateginį dialogą tarp parlamento ir komisijos dėl projektų, kurie yra finansuojami iš žmogaus teisų ir demokratijos priemonės. Jeigu tikslai bus viešai paskelbti, Jeigu ir tie tikslai nebus įgyvendyti, tai gali grėsti tiems žmonėms, kuriems ta parama yra numatyta. Taigi aš tikiuosi, kad galiausiai tas susitarimas bus įgyvendintas. Ačiū. Dabar žodis poniai grės. Pusantros minutės. Šia kolegė. Mėly kolegos, jums leidus pasakysiu, kad dele, deleguoti teisės aktai nėra labai patrauklus, bet jie yra būtini. Aš norėčiau pasidžiaugti pono Giorenso darbu ir siekiu apginti mums Lisabono sutartimi suteiktas teisės, teisės suteiktas šiai demokratiškai institucijai. Žalieji, aišku, palaiko priemonės skirt papildomasias priemonės skirtas bananų sektoriui, nors e, tai draugė su kompensacinėmis priemonėmis neišspręsi visų mažųjų gamintojų problemų atsižvelgiant į jų padėtį Latinų Amerikoje ir jų poziciją pasaulio rinkoje. Kita vertus, mūsų frakcija ar šiaip priešinasi ir smerkia tam, kad e, iš mūsų būtų atimamos Lisabono sutartimi e, suteiktos teisės. Parlamentas turi teisę žinoti, kaip panaudojami 190 milijonų eurų. Aš raginu kolegos. Aš raginu jūs, kolegos, atmesti kompromisą, kuris pasiektas dėl ICI priemonės ir BAM, nes taip mes, parlamentarai, jeigu tam pritartumėme, mes parlamentarai atsisakytumėme patys mums suteiktų galių. Uh, Ačiū. Dabar žodis ponui Mėjeriui. Vienai minutiai. Ačiū pirmininkė. Turime e, pripažinti, kad ponas, kad ponas Vidal Kvadras tikrai labai daug nuveikė jis dėrėjosi tikrai sudėtingose Europos institucijų labirintuose tokiais svarbiais klausimais kaip šios finansavimo priemonės. Labai svarbu pabrėžti ir pripažinti, kad e, stabilumo principas yra žmogaus teisių e, instrument, instrumento dalis. Ne, negalim, negalime leisti, kad tie demokratiniai instrumentai konkuruotų. Turime prisiminti, kaip pastaruoju metu klostėsi situacija žmogaus teisų užtikrinimo srityje kai kuriuose šalise. Mes turime uh, palaikyti žmogaus teisų gynėjus. Ačiū. Toliau kiti nariai. Ponas Lyzek, vieną minutę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowny panie komisarzu, koleżanki i koledzy. Ačiū pirmininkė, e, komisarė, kolegos, noriu tarti keletą žodžių e, dėl teisės aktų, dėl Europos demokratijos ir žmogaus teisų rėmimo priemonės. Tai yra priemonė skirta paremti demokratiją, žmogaus teises, pluralizmą visame pasaulyje. Tai priemonė, kurie leidžia um, imti kažką padaryti labai sudėtingose situacijose. Mes gyvename 21 amžiuje, tačiau matome, kad žmonės yra kankinami, persiekiami, seksualiai išnaudojami vaikai ir taip toliau. Tai aišku, mes viso pasaulio su šia priemonė e, situacijos nepagerinsime e, iš esmės, tačiau mes bent kažkiek galime padėti pilietiniai visuomeniai, kuris siekia užsitikrinti, jog būtų gerbiamas jų demokratinės ir žmogaus teisės, kad būtų laisva žiniaslaida ir taip toliau. Uh, Aš norėčiau paminėti, aišku, filmą, kurį visi žinote, niekas nėra tobulas. Ir tai manau, kad iš tikrųjų šiandien mums kyla tokia alternatyva paremti šią priemonę ar ne. Galbūt ateityje mes galėsime sustiprinti parlamento poziciją. Akoju, ponia Gomeš. Ačiū pirmininkė. E, džiaugiuosi, kad galiu pripažinti, jog kalbant apie Europos demokratijos ir žmogaus teisų rėmimo priemonę, mes jau turime nustatę atitinkamą procedūrą tarp mūsų ir komisijos, kuri leidžia užtikrinti e, parlamentinę kontrolę. Mums, aišku, reikia lankščių procedūrų, kurios būtų viešai e, skelbiamos, prieinamos, kad tą informaciją gautų pilietinės visuomenės organizacijos, žiniasklaida ir taip toliau. Aišku, reikia, e, kad parlamentas gautų visą informaciją dėl atitinkamų e, priemonių įgyvendinimo. Mums reikia taip pat ieškoti efektyvesnių būdų, e, padėti žiniasklaidai išvengti cenzūros įvairiais būdais, taip pat ir internetinės cenzūros. Dabar pažiūrėkime apie deleguotojų aktų taikymo procedūrą, ypač kai kalbame apie DCI dėrybam, visame bendarbiavimo finansinė priemonė ir bananų sektorijos papildomasias priemonės. Aš tikrai labai smerkiu visą šantažą e, iš komisijos. Iš tikrųjų parlamentas e, yra priversas atsisakyti tų įgaliojimų, kuriuos nu, nustato mums Lisabono sutarties 290 straipsnis. Demo... I... M Europos parlamentas turi turėti galimybę vykdyti parlamentinę kontrolę ir vystomą bendradarbiavimo priemonė yra taip pat labai svarbi pri, e, sritis. Ir mes suprantame, kokia yra grėsmė, e, jeigu bus nevykdomi įsipareigojimai pagal e, BAM priemonės, tačiau parlamentas negali atsisakyti galių, kurias turi. Dėkuoju, poniai Gomeš. Pone Kolarska Bobinska. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Aš labai apgailestauju, kad parlamentas negalėjo visapusiškai apginti savo pozicijos dėrybų metu su taryba ir komisija. Aš pritariu tai pozicijai, kad parlamentas ateitie turėtų tarti svaresnį žodį dėl to, kaip turi būti naudojamos lėšos pagal šią priemonę. Išrinktieji atstovai, o ne komisijos darbo grupės turėtų priimti tokius svarbius sprendimus. Nepaisant to, vis tiek balsuosiu už Europos priemonę dėl demokratijos ir žmogaus teisų paramos. Aš manau, kad ta programa yra perdėm reikšminga, kad vilkintumėme jos įgyvendinimą. Turime toliau siekti daugiau demokratijos Rusijoje, Irane, Ukrainoje. Pone pirmininkė, mums dabar reikia daugiau veikti šioje srityje šalia Europinės demokratijos ir žmogaus teisų rėmimo priemonės turime pereiti prie Europinės demokratijos puoselėjimo priemonės. Tai yra Europinės demokratinės priemonės regioninis elementas, demokratijos fondas. Taigi dabar atėjo laikas įgyvendinti tą tikslą ir kartu tos priemonės leis įtvirtinti parlamento vaidmenį puoselėjant demokratiją pasaulyje. Ačiū. Ačiū. Pone Tirolijan, dvi minutės. Ponas Tirolijan, ačiū ponė pirmininkė, mėly kolegos. Mūsų koordinatorius Tys Berman negali, negalėjo dėl asmenių priežasčių atvykti į šį posėdį, taigi aš tiesiog pristatysiu jo ir savo nuomonę. Teisėkros procesas buvo sudėtingas ir ilgas, na, o rezultatai dėl žmogaus teisų demokratijos priemonės ir ICI priemonės yra pakankami. Kompromisas dėl šio teksto tikėtina, tikėtina kad bus patvirtintas rytoj ir tai suteiks įgaliojimus dėryboms ir parlamentas bei taryba galės priimti visus sprendimus dėl strateginių prioritetų ir finansavimo. Mūsų asamblėja pagal Lisabono sutartį turi tokius įgaliojimus. Taigi sprendimas dėl programos prioritetų yra politinis ir mūsų asamblėja turi čia tarti žodį. Labai svarbu, kad parlamentas atliktų savo kontrolę priežiūrą, o taryba dar kartą įrodė, kad laikosi tam tikros ideologijos, bet labai svarbu, kad Europos parlamentas galėtų dalyvauti primant sprendimus pagal bendrą sprendimo priimimo procedūrą. Aš atmetu pasiūlymą dėl bananų papildomųjų priemonių, tai būtų vienintelė galimybė parodyti komisijai ir tarybai, kad Europos parlamentas laikosi skaidrumo principų priimant bendrėjai sprendimus. Būtent turim, turėjome laukti naujos sutarties, kad būtų įtvirtintos mūsų teisės ir dabar tą sutartį turime, tai yra Lisabono sutartis. Ačiū. Dabar pasisakymai pagal spontanišką procedūrą. Pirmiausia, ponas Protasievičius. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip parlamento ryšių su Baltarusija delegacijos vadovas, žinau, kaip, koks svarbus yra tas Europos instrumentas, kuris yra skirtas žmogaus teisų ir demokratijos palaikymui, bent jau tose valstybėse, kuriuose e, valdo totalitarinis režimas. Turėjau galimybę susitikti su Ukrain... Baltarusijos atstovu Dėlėckiu, kuris buvo pasmerktas e, įkalinimu vien dėl to, kad jis kovojo už demokratiją savo valstybėje. Tai atskleidžia, koks, kokia yra svarba, kokia, to, kokia didelė yra to instrumento svarba. Mes džiaugiamės pasiektuo kompromisu, tikimės, kad e, jis ta, jis bus įgyvendinamas lankščiai ir kad mes ateityje turėsime daugiau galimybių palaikyti organizacijas kovojančias žmogaus teisų ir demokratijos ir tie tokiuose valstybėse kaip Baltarusija. Ačiū. Ponas Paška. Ačiū. 2009 balandžio 9 taryba pateikė pasiūlymą dėl pakeitimo skirto reglamentui dėl bendradarbiavimo finansinės priemonės e, su besivystančiomis, su, tre, su trečiosiomis šalimis, besivystančiomis valstybėmis. Tačiau m, parlamento ir tarybos nuomonės dėl šio pasiūlymo išsiskyrė, todėl teko pradėti taikinimo procedūrą. Tačiau m, Mm, po, per tą laiką įsigaliojo naujos nuostatos, įvyko trys trilogai, sužau, aštuoni trilogai ir džiugu, kad šiandien pasiekėme tokio rezultato, kuris leidžia mums priimti strateginius sprendimus dėl deleguotojų teisės aktų. Tai reiškia, kad mes sėkmingai dirbame viso proceso metu. Ačiū, ponė Basescu. Discutarea acestui raport în, context, în contextul schimbării balansului. Ačiū, pirmininkė. Um, pasaulio ekonominė pusiausvėra keičiasi, todėl turime skatinti bendradarbiavimą su besivystančiomis valstybėmis kurios labai įtakoja priekybinę situaciją pasaulyje. E, penktas punktas yra ypač svarbus. Šiandien ES priekybiniai ryšiai turi būti plėtojami turi bū, įvairiose srityse atsižvelgiant į šiandienos iššūkius. Turime gal e, sieti finansinę pagalbą su atitinkamomis sąlygomis dėl aplinkosauginių reikalavimų vykdymo. Uh, nes e, kai kurios valstybės labai atsilieka šioje srityje, tad labai svarbu yra e, laikytis atitinkamų sutarimų, kaip kad, pavyzdžiui, Kyoto protokolo. Ir tos valstybės taip pat turi e, laikytis ir tarptautinės darbo organizacijos reikalavimų, nes sparti ekonominė raida gali lemti žmogaus teisų situacijos prastėjimą. Ačiū, kolega Sikerski finansowe są sposobem realizacji założonych celów. Ačiū pirmininkė, ši priemonė leidžia mums siekti aiškių tikslų išorės veiksmų srityje mūsų vystimosi pagalbos rytyje, taigi mūsų priemonės turi būti aiškiai parinktos, e, tiksliškai orientuotos, e, turi būti nustatyta, kokie yra prioritetai, kokia srityje, kiek reikia skirti demokratijai, kiek reikia skirti humanitarniai pagalbai įmonėms, e, demokratijos plėtojimui, nevyriausybinėms organizacijoms ir taip toliau. Europos parlamentas yra mūsų piliečių išrinkta institucija, taigi turime teisę išreikšti poziciją dėl to, kaip lėšos turi būti skiriamos demokratijos, žmogaus teisų, laisvių sričiai, um, galvojant apie pilietinės visuomenės situaciją ir aplinkosauginius elementus taip pat. Ačiū. Ačiū. Tokiu būdu baigėme procedūrą, prašau žodžio. Dabar uh, suteikiu žodį komisarui Fiulė. Thank you very much. Uh... Ačiū pirmininkė. Diskusijos buvo įdomios ir paklojo pamatus geresniam tarpusavio supratimui ir aš tikiuosi taip pat ir labiau bendradarbiavimo dvasia paremtai, paremtiems ryšiams ateityje. Pasižymėjau parlamento išsakytą susirūpinimą ir aš esu tikras, kad į juos bus atsižvelgta galvojant apie tolesnį daugiametį finansinį planą. Komisija, kuomet siūlys naujas finansinės priemonės per atitimiausias savaitės. Aš sutinku su daugeliu iš jūsų, kurie sakėte, jog labai svarbu svarbu yra pasirūpinti, jog būtų apsauga užtikrinta tiems, kurie gina žmogaus teises. Komisija sutinka, kad tai yra didelė problema, kuomet režimas e, valdžia naudoja e, tuos e, pinigus, kad vykdytų tolesnės represijas. Ir jeigu galima mokesčius laikyti finansuojamomis išlaidomis, aišku, tai yra problema. Labai svarbu, kad tai nebūtų mūsų finansuojamos išlaidos. Ir toliau dėl parlamento prašymo komisija jau įsipareigojo visiškai laikytis naujųjų Lisabono sutarties nuostatų. Savo komunikate biudžetas Europai 2020 metams komisija pareiškė šį įsipareigojimą, kad plačiai bus naudojami deleguoti aktai. Pone Lochbiller, uh, būtent kalbėjo apie šią teksto dalį, tad aš dar kartą necituosiu jos. Tik tai noriu dar kartą pakartoti, jog um, jūsų svarstamas kompromisas šiandien užtikrina sąžininką pusiausvyrą tarp uh, parlamento ir tarybos. Aišku, kiekviena pusė galbūt uh, mato uh, tam tikrų dalių, kurios yra priimtinos, kurios yra mm, netokios priimtinos, tačiau labai svarbu matyti plačiau, nei vien tik tai šiuos klausimus ar institucijų ryšius pirmininkė, gerbiami parlamentarai, jeigu kaip buvo sakyta, nepavyks patvirtinti šio paketo, tai antro, jokio kito antro varianto, atsarginio varianto nėra. Jeigu parlamentas nepatvirtins šių dokumentų rytoj, komisija neturės galimybių, kokiu pagrindu įgyventi priemonės pagal ICI plus ar BAM. Uh, E, dėl ICI, pavyzdžiui, neturėsime galimybių ginti savo interesų užsienyje. E, bananų sektoriaus papildomųjų priemonių srityje komisija nori aiškiai pasakyti, kad nėra iš jokio kito šaltinio, iš kur būtų galima paimti lėšų, kad pavyzdžiui, iš Europos vystimosi fondo. Jeigu rytoj nebus patvirtintos bananų sektoriaus papildomosios priemonės, tai ES bus laikoma nepatikimų priekybos partnerių ir, kas dar baisiau, nepatikimų partnerių mūsų neturtingiausiams AKR partneriams tikrai ne to ES piliečiai tikisi iš ES. Ir aš noriu pabrėžti, jog šis kompromisas yra tikrai geras rezultatas ES kaip um, veikėjai, kurie veikia vienu balsu išorės santykiuose, um, ES, kuri bendradarbiauja su strateginiais partneriais ir AKR valstybėmis, kurios augina ir tiekia bananus. Ačiū Jums. Ačiū komisijos nariui. Dabar pasisakys, prane... pasisakys pranešėjai pirmasis ponas Gerensas. Ačiū, ponė pirmininkė. Išklausiau komisijos nario pono Fiulė, kuris, e, cituoju, kalbėjo apie bendradarbiavimo veiksmus. Mes bendradarbiavimus tais, kurie, su kuriais buvo kurių, kurie buvo, bet su tais bendradarbiauti, kurių nėra, labai sudėtinga, kaip kad tenais nieko nėra. Per aštuonis posėdžius e, ne, visus, ne visada matėme, su kuo buvo galima bendradarbiauti. Mes e, galime kalbėti apie tai, kas mus vienyje, kas mums yra bendra. Ir aš dažnai apie tai kalbėjau ir e, vystomo bendradarbiavimo komitete Europos parlamente. Galime kalbėti apie bendrą bendradarbiavimo vystomojo bendradarbiavimo viziją. Vizija, kuri yra įtvirtinta ir pagal Lisabonos sutartį. Taigi reikia dalintis atsakomybės rytimis, atsakomybė tarp įvairių institucijų. O kokia situacija yra dabar? Valstybės narės 80 procentų savo atsakomybės visomo bendravimo srityje patiki normalu, kad valstybės narės laikosi tokios nuomonės ir nori tarti paskutinį žodį, kai kalba eina apie nacionalinius biudžetus. Na, o čia Europos parlamentas tikrai, ir ten Europos parlamentas nesikiša, tačiau valstybės narės nemenka sumą skiria Europos komisijai ir būtent, kad Europos komisija pagal valstybių narių suteiktus įgaliojimus tuos lėšas skirtų. Europos parlamentas čia irgi nesikiša. Tai yra irgi 80 procentų finansavimo. Tačiau yra ir sritis, kuri yra patikėta Europos komisijai, o Europos parlamentas pagal atitinkamą straipsnį kartu su taryba bendromis sąlygomis gali tarti savo žodį. Ir aš reikalauju, kad Europos parlamentas suvaidintų savo vaidmenį įgyvendinant tikrą vystomo bendradarbiavimo politiką. Aš suprantu, kad taryba nesuprato mūsų pozicijos. Ir tie įgaliojimai, tas mandatas buvo tarybos nustatytas dar pirmininkaujant Vengrijai. Dabar kalbant apie politikos koordinavimą, mes ėmėmės tam tikrų priemonių Tačiau nesėmėm tų priemonių, kurios galėtų konfliktuoti su kitomis institucijomis. Aš atsižvelgiu į viską, kas yra numatyta ir mes kartu su vyriausiaja išorės. Tiem visas pastangas kartu su e, vyriausiai galiotinė. Taigi labai svarbu, kad e, Europos parlamento pastangos būtų tinkamai supra, suprastos kitų institucijų ir kad tai duotų konkrečių rezultatų. Ačiū, ponė Gerensai. Toliau ponas Šolcas, dviems minutėms. Ačiū komisijos, ypasi komisijos narė. Aš visiškai pritariu su savo kolega Korensu, pritariu jo išsakytiems kritikos žodžiams, tarybos atstovų čia šiandien nėra. Po visų kompromisų pasiektų noriu atkreipti jūsų dėmesį iš tai, ką. Kalbant apie visus šios instrumentus, aš manau, kad komisijai tenka štai kokia užduotis. Ji turėtų pateikti visiškai peržiūrėtą e, dokumento dėl ICI. Negalime leisti, kad komisija toliau prastuminėtų senąją, šiek tiek peržiūrėtą strategiją, tą patį dokumentą. Įstatymų, kurie suteikė jam visiškai kitokį pobūdį. Ten kalbam apie partnerystę, apie tai, kaip, kaip abipusiškai taikyti partnerystę. Tai yra gyvybiškai svarbu kitos ES politikos sritims. Reikia išlikti nuosekliems. Ta politika, tas, kitos politikos sritis turi atitikti vystomą bendradarbiavimo sritį, o strateginėme dokumente visa tai tiesiog ignoruojama. Ir daugiamečio finansa, finansų planavimo tikslas užtikrinti, kad būtų puoselėjami Europos svarbiausi ekonominiai interesai. Ir kaip įstatymų, kuriai mes nusprendėme, kad tai nėra tinkamas būdas panaudoti mokesčių mokėtojų pinigus. Tai turėtų būti šio laikinė, moderni bendradarbiavimo programa. Todėl ateityje mes tikimės, kad mums neteks patiems renkti strateginių dokumentų. Komisija turi atlikti tą darbą. Bet mes turime veto teisę ir mes ją naudosime, jeigu mums nepatiks e, rezultatai. Todėl naujos kartos finansavimo instrumentai turi tinkamai e, išnaudoti deleguotųjų teisės aktų principą. Ačiū, ponia Šolci, dabar dviems minutėms, ponia Gal. Ačiū, pirmininkė. Labai džiaugiuosi tuo, kad turėjome galimybę įsigilinti šios klausimus. Ir daug kas skeptiškai tai žiūrėjo, teigia, kad tai neturi tapti precedentu, mums reikia veiksmingų finansinių instrumentų. Mes turime visą priemonių vairovę, kuriomis galime pasinaudoti, ypač kalbant apie Europos vystimosi fondą. Tačiau finansinės priemonės turi būti panaudojamos e, teisingiams tikslams. Mes turime gyveninti strategiją, kuriai pritartų piliečiai. Daugiamečių strategijų negalima tvirtinti už uždarų durų. E, vengiant viešumos ir visuomenės. Ir mums labai sunku suvirškinti tokią situaciją, kai taryba ir komisija taip aršiai priešinasi tam. Aš suprantu, kas neramina kolegas, tačiau mes turime išlikti, e, turime linkti kompromisą. E, Ir mes tikimės, kad tie sprendimai, kuriuos priėmėme, atsispindės kitoje finansinėje perspektyvoje. Kit, kitame finansin, finansinės e, perspektyvos laikotarpėje. Man atrodo, kad mums tenka dviguba atsakomybė. Šis šio klausimo svarstymas yra užsitęsęs per nelig ilgai ir mums reiktų atlikti savo darbą. You, Pane Lochbiller, ačiū pirmininkė, noriu grįžti prie žmogus teisų ir e, demokratijos instrumento. Man atrodo, kad čia vykstančios diskusijos atskleidė, jog, šis, jog ši priemonė yra būtent ta, kurią parlamentas visada labai tikėjo ir labai ją rėmė. Tačiau vertinant vykstančią diskusijas dėl Europos demokratijos fondo, uh, aiškiai atskleidė, kad tas, ta priemonė turi tapti lankstesnė, kurią būtų galima panaudoti prireikus skubiais atvejais žmogaus teisų paremimui ar žmogaus teisų gynėjų palaikymui. Noriu pakartoti štai ką. Europos parlamento didesnio dalyvavimo principas, kuriant ir įdėgiant žmogaus teisų priemonę, uh, buvo patvirtintas visų ES institucijų, valstybių narių ir Europos visuomenės. Todėl norėčiau paraginti kolegas pasirinkti mūsų laukiančiai kovai. Praėjusį kartą mes turėjome kovoti už pačią už tos priemonės pači, patį išlikimo. Dabar turime kovoti už tai, kad ji būtų sustiprinta ir patobulinta. Ačiū, ponė Lochbiller ir e, kolega Mitchell dviem minutėm. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti kolegai Vidal Quadras už didžiulės pastangas taikinimo procese, nors, aišku, išlieka neraminančių klausimų. Uh, Manau, kad jis tikrai labai pasistengė, kad. Mm, tos darybos apsivainikuotų kiek įmanoma priimtinesnių rezultatų. Taip pat noriu pasakyti, kad įsigalios Lisabono sutarčiai, dėl kurios mano šalyje buvo surinkti net du referendumai, o mums buvo pasakyta, kad parlamentas ir taryba turės vienodas galės priimti teisės aktus įvairiose srityse vystomą bendradarbiavimo kontekste. Taigi aš turiu pasakyti, kad šiuo atveju taip nėra. Parlament parlamentas, kuomet taryba dirba kažkoje srityje, tai taip pat ir parlamentas turi dalyvauti teisėkuros procesuose. Tačiau šiuo atveju mikrovaldymo srityje, aišku, mes neturime nei įgūdžių, nei laiko, nei noro užsimti tuo, tačiau teisės, teisėkuros srityje po Lisabono sutarties yra mūsų pareiga, mūsų atsakomybė ir, ir pagal Lisabono sutartį mes privalome tuo užsimti. Taigi, uh, nėra prasmės mums sakyti, kad bus taip ar taip, o paskui apsisukus daryti visai kas ką kitą, nes turi daryti tą, ką sakai. Ir štai dabar e, kreipiuosi ir į komisiją. Ką jūs darote, kad užtikrintumėt, jog ir parlamentas, ir, tary, ir taryba turėtų tokias pačias teisėkurtinės galės, nes tikrai ne viskas yra padaryta. Ir aš manau, kad e, sugrįžtė dar ne kartą į, į, į, į parlamentą ir jeigu jūs dabar neužtikrinsite, kad parlamento pozicija, parlamento galės būtų deramai gerbiamos, tai galbūt ir iš mūsų po to nebesulauksite palaikymo kitais klausimais. Dabar kalbant apie tą priemonę, už kurią aš buvau konkrečiai atsakingas, tai yra bananų sektorijos papildomų priemonių, visamo bitarbiavimo priemonių klausimą. Noriu pasakyti, kad yra šeši šimtai milijonų milijardų eurų per metus ir tikrai būtų galima išgelbėti daug gyvybių, jeigu dar būtų galima ir sanglaudos elementus panaudoti. Mitchell, Ačiū kolegai Mitchell ir pabaigai Svidel Kvadras, taikinimo komiteto pirmininkas. Ačiū pirmininkė. Norėčiau kažkiek subjektivumo įnešti kaip delegacijos pirmininkas kartais jaučiausi kaip studentas, kuris pristatinėjo tikrai aukštos kokybės darbą savo dėstytojui, kur tikrai mano darbas puikus ir sintaksė ir viskas yra puikiai parengtas darbas, tačiau dėl kažkokios smulkios detalės tas mano darbas yra visiškai atmetamas. Taigi aš taip jaučiuosi. Noriu padėkoti kolegoms. Uh, Dabar, kai kalbame apie precedentą, ar tai yra e, precedentas ar ne, visos tos priemonės yra vis dar perinamo laikotarpio priemonės ir aš manau reikia galvoti apie ateitį. Taryba padarė politinį pareiškimą, įsipareigodama uh, Um, galvoti, kaip deleguotusius aktus panaudoti šioje srityje kiek įmanoma labiau ateityje. Taigi mes turime kalbėti apie strateginius klausimus. Ir iš strateginio požiūrio taško aš manau, kad su šiuo sutarimu mes tikrai žengėme smarkiai į priekį. Aišku, kuomet susidės su komisija ir dėrėsi ir turi svarstyti kiekvieną konkrečią bananus eksportuojančią valstybę, kiek lėšų bus skirta tai valstybei. Eurą po euro turi analizuoti ir analizuoti visus kriterijus, prioritetus. Aišku, čia šiame etape, aš manau, valstybės narės turės ką pasakyti, vadovaujantis ankstesnėmis procedūromis. Tačiau aš galvoju, kad jeigu uh, jeigu mes bandysime atsisakyti to paskutinio etapo, išstumti valstybės narės, tai jau tikrai mes čia tampysime likimo žūsų. Ir manau, kad reikia turėti omenyje, kokie bus socialiniai, politiniai padariniai, jeigu um, nepavyks patvirtinti šio paketo. Taigi aš noriu patvirtinti, dar kartą pakartoti, kokia yra mano pozicija. Ačiū. Dėkoju. Baigiame diskusijas šiuo klausimu. Balsuosime rytoj 12 valandą. Kitas darbo atvarkės punktas yra komisijos pareiškimas dėl vieningos rinkos.